Dear colleagues, and then we start with Mr. Kavarov. If, if Mrs. Liberty agrees on the posting of workers, because she has. Dear colleagues, may we begin? Kolegos, pradėkime posėdį. Norėčiau Jums pristatyti koordinatorių sprendimus. Mm, galima geriau gal sakyti vieną sprendimą ir socialistai rengs pranešimą dėl e, informatorių. Pane Rozier bus pranešėja šio klausimu. Tiek dėl koordinatorių sprendimų. Dabar dirbsime toliau ir darbo tvarkė numatytas 13 klausimas mums dabar svarstyti. Tai yra pakeitimų svarstymas, dokumentas darbuotojų komandiravimo ir paslaugų teikimas. Ponas Kavada yra mūsų pranešėjas. Gerbiami kolegos, pirmiausia noriu padėkoti visiems tiems, kurie mūsų komitete prisidėjo rengiant šią nuomonę, teikdami pakeitimus. Po pirmojo apsikeitimo nuomonėmis galiu konstatuoti tik štai ką. Įvairios frakcijos turi pakankamai skirtingas nuomonės, bet man regisi yra šansų tas skirtingas pozicijas suartinti. Prieš pereinant prie datelesnių dalykų norėčiau pasakyti, kad nenagrinėsime svarbiausių pakeitimų klausimų, kurių tikslas yra pakeisti šio siūlymo teisinį pagrindą, kadangi MPL komitetas paprašė mūsų komiteto tarti žodį dėl teisinio pagrindo keitimo. Manau, kad mūsų teisinės tarnybos nuomonė turėtų būti parengta jau kitam posėdžiui, jeigu tai būtų įmanoma. Man atrodo, tai vyksta gegužės 3 ir 4 dieną ir tą nuomonę būtų įmanoma parengti iki tol. Tad kvieščiau irgi atkreipti dėmesį pakeitimus susijusius su šia procedūra. Ir taip pat po žodinės procedūros e, imsimės atitinkamų veiksmų. Mes e, galėtume pradėti šiandien diskutuoti dėl kai kurių pakeitimų ir norėčiau prieš tai pasakyti keletą pastabų. Pirmiausia, komandiravimo laikas. Kai kurie kolegos siūlo atsisakyti ap, komandiravimo laiko apribojimų. Kitigi mano, kad reikėtų, kad komandiravimas turėtų būti nelgesnis kaip šeši mėnesiai ar metai laiko. Kita vertus, e, svarbus yra ir atlyginimo klausimas. Situacija panaši. Vieni kolegos mano, kad reikia kalbėti apie darbo užmokestį, kiti apie minimalų uh, darbo užmokestį, kuris būtų fiksuotas ir kuris turėtų būti skaičiuojamas pagal minimo to šalies, į kurią darbuotojas vyksta dirbti. Kita vertus, valstybėms narėms nereikėtų leisti numatyti nuostatų, pagal kurias įmonės turėtų būti priverstos teikti e, rangos sutartis, kur būtų aptariami taip pat detaliau ir darbo žmokesčio klausimai. Aš optimistiškai žvelgiu į šiuos dalykus. Galima matyti iš pakeitimų, kad bus dėl ko dėrėtis ir galima tas pozicijas bandyti konstruktyviai suartinti. Trečias dalykas šią temą yra kelių transportas. Aš teigiamai žiūrėčiau į tai, kad šią temą būtų galima aptarti uh, atskirame dokumente, skirtame būtent kelių transportui. Tačiau čia dar turime elgtis atsargiai, negalime šios veiklos sektoriaus palikti teisinėme vakume. Ir bent jau laikinai, tol, kol neatsiras specifinis tekstas dokumento skirtas šiam sektoriui, e, reguliuoti šį sektorių mūsų primtų dokumentų. Aš manau, kad tai būtų svarbu, kad nesusidarytų ta teisinė tuštuma. Ir norėčiau apibendrinamas pasakyti, kad esu pasirengęs sukurti įmonės kūrimo prezumcijos savoką, kai įmonė išsiunčia darbuotojus į kitą šalį, kad galėtume rasti sutarimus ir taisyklės, kurios būtų naudingos visiems. Tiek norėjau šiandien kolegoms pasakyti. Ir ačiū visiems už iki šiol atliktą darbą. Thank you very much. Uh, Mr. Zlotovski. Ponas Zlotovskis. E, Gerbimas pirmininkė, EKR ponui Kavadai mm, noriu pateikti 14 pakeitimų, trumpai juos ir pristatysiu. Ir noriu akcentuoti tai, kad mūsų tikslas turėtų būti pasiūlyti reglamentą, kuris atspindėtų darbuotojų poreikius, taip pat e, vartotojų poreikius. Tai nėra susijęs su kažkokiu vienu atskirus sektoriumis reikia, sektoriumi reikia galvoti apie lankstumą, apie skirtingas verslo rūšis, statybas, e, transportą ir kitas rytis, jūrų transportas. Be jokios, tiksliau, neaišku, kodėl e, yra neįtrauktas e, jūrų transportas. Tai labai judi paslauga, daugiau negu vienoje valstybėje narėje vyksta veikla vienu metu. Ir mm, jeigu tai nėra registravimo valstybė narė, tai atlygis turi būti susijęs su keliomis valstybėmis ir mes turime e, vis tik tai e, sukurti išimti tam sektoriui. Dabar atlygis. Labai sunku kai kuriuose valstybėse narėse apibriežti jį, nes yra įvairių priedų kai kur ir dabar galioja vienas sprendimas, bet komisija nori, kad darbdaviai išanalizuotų valstybių narių įstatymus patys. Mes norime tikslumo, norime, kad būtų užfiksuota, kas sudaro tie elementai minimalų atlygį, kad nebūtų galima laisvai to interpretuoti ir valstybės narės turėtų pačios padėti darbdaviams identifikuoti privalomus elementus atlygyje ir neprivalomus. Valstybės narės turėtų kaip galima tiksliau apibriežti sąrašuose visus komponentus e, minimalų atlygį, geografinę apriepti taip pat e, asmenys skiriamas išmokas ir skaičiavimo būdo. Ir viskas turi būti labai aišku, aišku, kaip skaičiuojama e, atlygis ir visose valstybės narėse tai, turėtų būti tai vienodai aišku. Ir taip pat negalima užkrauti biurokratinės naštos. Uh, šiomis taisyklėmis. E, siuntimas 24 mėnesiai nėra jokio pateisinimo paslaugoms e, taip apriboti. Negalima kalbėti apie pateisinimą iš teisės požio taško rinkos, o komisija nesugebėjo pati paaiškinti, kodėl nustatyta tokia riba. Jeigu, pavyzdžiui, paslaugai suteikti reikia daugiau negu dviejų metų, kaip kad yra statybos pramonėje, jeigu, pavyzdžiui, darbuotojas po 24 mėnesių turi e, būti pakeistas, kaip tada? Tai sukurtų papildomų problemų, teisinių netgi. Ir e, reglamentas ir direktyva nebūtų suderinti, jeigu būtų ta taisyklė įvesta. Taip pat subrangovai yra kitas svarbus klausimas. Jeigu komandir, komandiravimo laikotarpis yra trys e, dienos per kontrolinį e, mėnesį, mes pateikėme pakeitimų dėl šių dalykų ir tikiuosi, kad pranešės atsižvelgs į tai. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Sairis. Labai ačiū. Norėčiau priminti visiems, kad mes užsimėme savo komitete teisės klausimais. Pasižiūrėjau į pakeitimus ir man susidaro įspūdis, kad daug pateikta pakeitimų šiame komitete, kurie nėra susijęs su teisiniais dalykais. Tai nėra problema, bet aš norėjau pasakyti tik tai, kad mūsų pagrindinė veikla yra teisiškai svarbus dalykai. Aš turiu sąrašą pakeitimų kur labai aiškiai tai matyti, tačiau kiti kolegos teikia tokius pat e, pakeitimus kaip ir kituose komitetuose. Mes prie to esame jau pripratę. Uh, ir kaip e, bendravome su užimtumo komitetu, e, jie pateikė mums prašymą dėl teisinių dalykų ir tai yra mūsų e, pagrindinis darbas. O svarbiausias teisinis elementas, apie ką mes jau esame kalbėję, yra toks, ar šis naujasis reglamentas neprieštarauja laisviai teikti paslaugas ir kyla nemažai abejonių dėl to. O dėl geografinių dalykų aš šiek tiek galbūt pakeisiu savo ankstesnę nuomonę, e, kai aš kalbėjau apie rytų e, vakarų e, priešybę, matau dabar iš pakeitimų, kad taip tikrai nėra. Reikia kalbėti apie skirtingus socialinės apsaugos lygius. Kai kas net neaktualiai aktualu ES lygmeniui, tai yra susijęs su subsidiarumu, kaip darbas yra organizuojamas ir panašiai. Taigi nebegalima paprasčiausiai sakyti, kad tai yra e, rytų vakarų prieš priešą. Ir aš pats buvau pakliuvęs į tas pinklės anksčiau, tačiau e, matau, kad daug didesnė įvairovė, e, platesnis požiūris atsispindi iš kolegų pakeitimuose, negu aš galvojau anksčiau ir galbūt komisija taip pat galvojo apie tai pradžioje, tačiau daugeliu iš šalių yra iškyla nemažai problemų. Pavyzdžiui, dėl to, kad kaiminėse šalyse yra aukštesnė apsauga, yra ginčių dėl atlygio ir panašiai tokiu atveju. Aišku, svarbiausias dalykas, kurį aš vertinu kaip rimtą problemą, yra 24 mėnesių taisyklė. Tai tikrai E, prieštarauja, e, galima sakyti, teisės principams, nes įvedama nauja savoka, kuri iki šiol visiškai buvo nežinoma, tam, kad būtų galima išvengti tam tikrų teisinių problemų, bet atsiranda naujos problemos, kas yra visai akivaizdu. Ir aš manau, kad tai taip pat e, prieštarauja laisvei teikti paslaugas. Ir aš atitinkamų pateikiau pakeitimų pakeitimų. Ir e, vis tik tai manau, kad tas pats e, principas yra problema. Aš minėjau naujus apibrėžimus, naujas savokas, atlygio apibrėžimas ir atlyginimo e, savoka, ryšys tarptų dviejų dalykų tai kelia problemų. Jeigu jie yra identiški tie apibrėžimai, reiškia tą patį, tai yra vienos problemos, jeigu skirtingi, tai kitos problemos ir kodėl reikia naujos kategorijos ar naujų terminų, jeigu tai yra tas pats dalykas, o jeigu yra tai skirtingi dalykai, tai skirtumai naujame e, reglamente nėra pakankamai gerai paaiškinti. E, atsiranda nauji santykiai, nauji sąryšiai šioje srityje ir dėl to gali kilti sunkumų. E, Tuom aš nepritariu savo pakeitimais, aš bandysiu e, pagerinti padėtį. Dėl teisinio pagrindo taip pat yra labai gilių neiškumų. Komisija pateikė pasiūlymą ir kai kas pateikė pakeitimą ir aš taip pat, tai yra susijęs su teisiniu pagrindu, Ir manau, kad mes, kaip Teisės reikalų komitetas, turime laikytis tvirtos pozicijos. Mes e, jau klausėme Teisės tarnybos išvadų, bet kol kas jos nėra labai aiškios. Ir buvo paprašyta e, mūsų patikslinti kai ką ir e, teisės, teisininkų išvados taip pat nebuvo kol kas aiškios, nėra kol kas aiškios. Aš noriu pritarti prašymui užimtumo komiteto. Ir tikrai turime siekti, kad būtų iš esmės įvertintas teisinis pagrindas, nes mes manome, jog būtent mes galime tarti paskutinį žodį. Netgi jeigu mūsų išvadoms nepritartų užimtumo komitetas, aš manau, kad vėliau, kai reglamentas bus svarstomas, ar stebima bus, kas su juo vyksta, mes kaip e, Teisės komiteto nariai galėsime aiškiai pasakyti, kad e, buvome pateikę išaiškinimą ir paskui kiti komitetai ar plenarinė sesija galės pritarti tam ar atmesti mūsų pasiūlymus. Tačiau aš vis tik tai remiu e, tą dalyką. Mes tikrai turime pasižiūrėti į uh, šį klausimą. Pone Delvo. Merci, merci, monsieur. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai, ponai Kavada. Ir e, taip pat pritarti jo optimizmui. Aš pritariu tam, kad e, diskusiją dėl teisinio pagrindo atidėtume kitam posėdžiui, nes turi, Mes paprašėme teisės e, tarnybos nuomonės ir turime sulaukti jos ir paskui mūsų komitetas turės pateikti savo nuomonę, kurios yra taip pat laukiama. Bet e, aš e, taip pat manau, kad mes turime kalbėti apie galimybę du teisinius pagrindus suteikti šitai direktyvai ir Svarbiausia parodyti, kad paslaugų laisvas teikimas neprieštarauja darbuotojų apsaugai, laisvam judėjimui, nes dažnai yra priekaištaujama būtų, būtų, būtent dėl to, nes sakoma, kad mes didžiausią dėmesį teikiam kapitalo laisvam judėjimui, nepakankamai atsižvelgiame į darbuotojų um, apsaugą ir jų gerovę. Aš e, manau, kad mes e, norime užtikrinti, kad e, darbuotojai, dirbantis toje valstybėje, vienoje valstybėje narėje, iš kur jie bebūtų atvykę, būtų traktuojami vienodai. Tad turime apie tai pagalvoti. Tai, ką mes esame pareiškę savo viešosioms nuomonėms, taip pat yra svarbu. Mes turime parodyti jog e, mūsų tikslas yra užtikrinti, kad e, komandiruoti darbuotojai yra traktuojami taip pat kaip ir visi kiti. Aš laukiu busimų diskusijų šito klausimu. Aš manau, kad turime pabrėžti, akcentuoti, kad yra e, du teisiniai pagrindai, o ne vienas, o dėl e, pakeitimų dėl atlyginimo kriterijų, tai čia mes manome, kad turėtų būti laikomasi subsidiarumo principo ir neturėtume čia daryti interferencijos valstybės e, narės taisyklėms ir kriterijams, pagal kurios nustatomas atlyginimas. Mes turime paprasčiausiai atsižvelgti į visus elementus, kurie įeina į atlyginimo sudėti į visus ir tuos, kuriuos reglamentuoja įstatymas ir tuos, kurie yra apibriešti kolektyviniu susitarimu. O dėl trukmės, tai aš esu optimistė, aš manau, kad mums pavyks susitarti šito klausimo, bet pritariu, kad 24 mėnesių laikotarpis man atrodo per ilgas. Būtent e, todėl mes e, pasiūlėme trumpesnį komandiravimo laikotarpį. Tad uh, Tokie būtų pagrindiniai aspektai ir, kaip sakiau, aš esu taip pat optimistiškai nusiteikus kaip ir ponia Kavadam. Manau, kad pasieksim e, kompromisą, susitarimą ir manau, kad užtikrinsime, kad e, nepriklausomai nuo kilmės valstybės visi būtų traktuojami vienodai ir kad būtų priimtinas atlyginimo, priimtina atlyginimo nustatymo tvarka. Dėkuoju, ponas Anderson. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Mes e, nediskutuosim šiandien dėl teisinio pagrindo, bet e, yra e, pakeitimas ir mes laukiam diskusijos šituo klausimu. Šitos direktyvos esmė yra užtikrinti geriau veikiančią darbo rinką Darbuotojo komandiravimas turi užtikrinti darbuotojams ir įmonėms padidinti laisvę ir atverti galimybės. Čia kalba sukasi ne apie darbuotojų eksploatavimą. Aš e, manau, kad e, mes galim surasti tokį sprendimą, kuris užtikrintų būtent tai. Komet kalbame apie tikrą komandiravimą. O turime užtikrinti, kad komandiravimas būtų tikras. Tai e, e, čia bus tam tikrų pakeitimų šitais aspektais ir tais atvejais, kuomet tas komandiravimas yra e, fiktyvus, tai tuomet nacionaliniai įstatymai turi būti taikomi darbuotojams, kad sistema būtų e, prognozuojama nes mes manom, kad nacionaliniai įstatymai tuo atveju būtų geriausias dalykas. Būsų toks požiūris yra, sprendžiant tą problemą. Mes taip pat turėtume atsižvelgti į tai, kad valstybių narių darbo rinkas reglamentuojančios sistemos yra skirtingos. Jos skirtingai veikia, kai kuriuose valstybėse narėse yra minimalių uh, pajamų schemos, kitose valstybėse yra kolektyvinių susitarimų sistemos. Ši direktyva turi būti funkcionali, racionali, nepriklausomai nuo to, kokios sistemos veikia valstybėse narėse. Aš norėčiau pasiūlyti kai kurių pakeitimų, kurie taip pat leistų išspręsti šitas problemas. Pavyzdžiui, pakeitimas, kai mes sakome, kad e, kur kalbama apie atlyginimų statymą pagal nacionalinius įstatymus ir praktiką, tai atrodo galbūt nelabai reikšmingas dalykas, tačiau iš tikrųjų valstybėms, kur yra kolektyviniai susitarimai taikomi, tai labai svarbu. Dėl laikotarpio Aš manau, kad šešių mėnesių laikotarpis per trumpas. Todėl aš e, siūlo 12 mėnesių perinamą į laikotarpį kaip kompromisinį pasiūlymą. Ir, ir toliau esu pasirengęs konstruktyviai dirbti, ieškant sprendimo dėl šitos direktyvos. Ponsfos. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš norėjau paliesti du aspektus. Mes neturime komplikuoti teisinių požiūrių padėties. Turime užtikrinti, kad e, čia nebūtų daroma neigiama įtaka kolektyvinių susitarimų sistemoms valstybėse narėse. Žinau, kad yra diskutuojama apie konstitucinę teisę čia taip pat, bet turime nesukomplikuoti dar labiau padėties ir ne, e, nedaryti neigiamus įtakos korektiniam susitarimam. Toliau, 24 metų, mėnesių laikotarpis. Aišku, mes turime sutikti su tuo, kad sutartis turi būti sudaromas laisvai, tačiau padėtis neturi komplikuotis dėl to, Įsivaizduokime, kad e, kilmės vieta yra Austrija, darbuotojas komandiruojamas į Vokietiją. Tad e, ar ar darbo ginčių teismas Austrijoje turi spręsti ginčius, kurie iškyla e, dirbant darbuotojai Vokietijoje. Aš manau, kad 24 mėnesių laikotarpis yra komplikacija ir galų gale dėl to gali kilti tokių ginčių ir tokių bylų, kurios bus nebeišsprendžiamos. Reikia, kad valstybėms narėms būtų aiški sistema, reikia, kad valstybės narės išmanytų kitų valstybių teisinės sistemas. Čia turime vengti chaoso, pane Regner. Diskusija, kuri dabar vyksta dėl komandiruojimo darbuotojų ir e, dėl socialinio dempingo, man šiek tiek primena mūsų diskusijas dėl Panamos dokumentų ne dėl to, kad mes čia kalbame apie skandalus, bet todėl, kad čia kyla tie patys klausimai tiek mokesčių vengimo ir sukčiavimo srityje, tiek ir socialinėje srityje, nes čia labai svarbus dalykas yra mokesčių mokėjimas ir užtikrinimas, kad jie būtų mokami. Yra fiktyvių įmonių, vadinamųjų pašto dėžučių ir turi būti užtikrinama, kad jos moka tikrus atlyginimus. Turime vengti tokio pabudžio problemų e, ateityje. Kalbant apie darbo teisę ir atlyginimus, mums kyla panašaus pobūdžio problemų čia kaip ir mokesčių e, srityje, nes šitų klausimų sprendimas yra nacionalinio lygmens kompetencija, nepaisant to, kad Europos lygmenių taip pat e, daroma daug dalykų. Aišku, skirtumai tarp valstybių narių mažėja, bet kol kas jų dar yra. Todėl e, pakeitimais mes bandome išvengti, kad padėtis būtų tokia, jog e, būtų galima rinktis kaip pagal meniu tokią valstybę, kurioje būtų palankiausios sąlygos. Ir turime vengti, kad e, nebūtų plataus masto piknaudžiavimo paslaugų, šių laisvai teikiamų paslaugų sferoje. Dažnai paslaugos yra teikiamas ne tiek naudojantis laisvų paslaugų teikimu ir, ir, ir visa šita sistema, o tik tai tam tai būna daroma, kad būtų išvengta tam tikrų reikalavimų ir dažnai e, teismams, kilus ginčiams, būna sunku nustatyti, kas yra tikrasis darbdavys. Todėl mes turime skirti laisvą paslaugų judėjimą ir piknaudžiavimą. Turi būti labai aiškiai atskirti šitie dalykai. Laisvas paslaugų teikimas turi būti garantuojamas, tačiau turi būti užkartamas kelias šių principų apėjimui, išvengimui. Pakeitimai dėl laikinų darbuotojų. Aš manau, kad e, svarbu užtikrinti vienodas teisės laikinai dirbantiems darbuotojams yra speciali direktyva tai reglamentuojanti, tačiau kai kada tokie darbuotojai yra komandiruojami iš valstybės A į valstybę B ir jie paskui turi ir jiems paskui taip pat turi būti užtikrinamos vienodos teisės su kitais darbuotojais. Mes pateik, paskui pateiksime taip pat pakeitimų šitais klausimais. Dėkuoju, aš dar porą pastebėjimų norėčiau išsakyti. Pirmasis dėl socialinio dempingo. E, to paties atlyginimo už tą patį darbą toje pačioje valstybėje. Tai labai gerai, bet manau, kad reikėtų pasižiūrėti platesnį laisvo darbo jėgos judėjimo kontekstą. Ir paremti tokius principus. E, toks pat atlygis už tą patį darbą toje pačioje įmonėje Europos kontekste. Nes tai reiškia, kad tarptautiniu mastu veikiančios įmonės užsima socialiniu dempingu, nes už tą patį darbą mokama skirtingas atlyginimas skirtingose valstybėse narėse. Ir tai prieštarauja Europos principams. Mes neturime uh, E, teismo sprendimą Sabena e, byla. Ganėtinai seniai nagrinėta ši byla buvo. Ir transporto sektoriaus išskirimas iš e, direktyvos aš būčiau už tai. Ir komisija tokiu atveju būtų paskatinta pasiūlyti atitinkamą teisėkros projektą. Taip pat būtų galima tokiu būdu apraminti nuogastavimus darbuotojų dirbančių šiame sektorija. Ponas Liobreton dar nori pasakyti ir dar. Kitam kolegas tik su žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti labai aiškiai, nacionalinio fronto požiūrių, darbuotojų komandiravo direktyva yra smertinas dalykas, nes socialinis demikas praktikuojamas ES viduje. Tai sukelia katastrofiškų pasiekmių Prancūzijoje, nes ten 600 tūkstančių komandiruotojų darbuotojų dirba. Jie užima tas darbo vietas, kurias galėtų užimti prancūzai. Viešoji nuomonė dabar labai priešinasi tam, bent jau Prancūzijoje, ir dėl to, atrodo, šiandien prireikė šią direktyvą šiek tiek e, kosmetiškai pakeisti. Aš neteikiau pakeitimų, nes aš nenoriu e, tam kosmetinio pakeitimo procesui pritarti. Tad aš tikrai neketinu prisidėti prie to, kad būtų uh, išgelbėta ši direktyva, kad ir numačius kokiu nors teigiamesnių keletą nuostatų. Aš turiu keletą esminių pastabų. Pirmiausia, dėl darbo užmokesčio teisėtumo. Šiandien jūs bandote savo siūlymais įtvirtinti tai, kad komandiruotas darbuotojas uždirbtų tiek pat, kiek nacionalinis darbuotojas. Ir Man atrodo, tai galbūt šiek tiek sumažins socialinio dempingo problemą, bet tik sumažins. Reikia gerbti subsidiarumo principą, valstybių kompetencijas užtikrinti, uh, užtikrinant uh, darbo užmokesčio skaičiavimą. Dabar dėl komandiravimo trukmės. Jūs norite tą trukmę priboti. Tai yra gerai, tai yra gera mintis. Siūloma komandiruoti darbuotoją laikotarpį nuo 6 mėnesių iki 2 metų. Man atrodo, kad kuo trumpiau, tuo geriau, nes tai leistų uh, įtvirtinti tą taisyklę, kad komandiravimas yra laikinas dalykas, kuris negali tęstis amžinai. O dabar atrodo rausiamasi e, visame kame bandoma surasti paaiškinimų, kodėl tai yra suderinama su socialinės Europos nuostatomis. Kol kas dėja taip nėra. Europa yra kas tik norite, bet ne socialinė Europa. Ir štai dabar bandoma šiek tiek pagerinti situaciją. Tad aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad aš manau, jog tie komandiruoti darbuotojai net neturėtų egzistuoti kaip tokie. Ačiū. Mr. Sayer. Kolega Sayer, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Atsiprašau už grubumą, pamiršau padėkoti pranešėjai pačioje pradžioje, bet atbėgau iš kito komiteto ir noriu pastaisyti. Ir kaip tik tą darau dabar. Aš norėjau pasisakyti tą kartą ne tik dėl to, kad pasitaisyčiau, bet ponė Regner man kai ką priminė diskusijas konkrečiai apie socialinį dempingą. Aš labai atsargiai kelčiau klausimą dėl piktnaudžiavimo ir apeidinėjimo taisyklių, nes naujas reglamentas visuomet e, siekia kažką pataisyti, pagerinti padėtį, tačiau tam, kad būtų užkirstas kelias taisyklių apeidinėjimui, piknaudžiavimui jomis ir jeigu tai būtų daroma draudimu, tai nėra gerai. Mano apibrėžimas būtų dviejų metų apribojimas, kol kas nėra to. E, o po dviejų metų būtų e, nutraukta galimybė teikti paslaugas. Galbūt tai yra pernelyg kategoriška, bet e, būtent taip aš siūlau. Mes neturėjome tokių nuostatų, o dabar jau turėsime, tai yra pirbojimas dėl, pavyzdžiui, e, traukinių bilietų. Dauguma gal to nedaro, bet kiti perka bilietus ir mes tarsi nubausime dėl to visus traukinio keleivius. Kovoti su uh, pažeidėjimais e, draudžiant, kažin ar gerai, reikėtų galbūt šiek tiek niuansuoti tai, nes taisyklės pažeidinėjimas ir tam, kad būtų galima užkirsti kelią tokiam piknaudžiavimui, galima pritaikyti švelnesnės priemonės. Gal reikia taisyklių, kurias kontroliuoti e, būtų lengviau, bet nereikėtų reikėtų nužudyti laisvės teikti paslaugas. Mes žinome, koks yra socialinis kontekstas viso to. Man E, kyla problemų, kaip ir sakė kolegos, tai yra kova ir tai tarsi brandolinės bombos naudojimas prieš peles. Tai nebūtų deramas reglamentavimo lygmuo. Dabar grįžtų prie savo pirminės minties. Mes esame Teisės reikalų komitetas ir turėtume pasižiūrėti, ar tai neprieštarauja Romos sutarčiai, žiūrėkime teisinį pagrindą ir laisvės teikti paslaugas principus. Ar e, viskas atitinka juos ir mes turėtume būtent e, į tai koncentruotis. Nepamiršti socialinių dalykų, aišku, reikia, tačiau Europoje yra jėgų, kurios nori iš viso stabdyti darbuotojų laisvą judėjimą. Ką tik tai girdėjome e, vieną tokią nuomonę ir nemanau, kad mes turėtume pasiduoti tokioms e, tendencijoms. Pone Rozier. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui už tai, kad išdėstė savo požiūrį šį tekstą. Viskas buvo aišku iš pradžių, bet dabar, klausydama diskusijos, manau, kad mes nutolstame nuo esmės. E, Kalbėtoje pažada vertėjų labui kalbėti šiek tiek lėčiau. Na, norėčiau dar pasakyti, kad darbuotojų komandiravimo direktyva turėtų užtikrinti geresnės e, darbuotojų teisės. Tie žmonės, kurie dirba kitoje šalyje, ne savo šalyje, jie turėtų ribotą laiką e, turėti teisę į visas socialinės paslaugas. Būtent apie tai yra kalbama darbuotojų komandiravimo direktyvoje. Uh, Visa tai yra tam, kad darbuotojai turėtų tam tikras teisės. Problema yra ta, kad ta direktyva yra panaudojama manipuliuojant ją, nukreipiant ją nuo pagrindinio darbuotojų apsaugos tikslo. Bandoma organizuoti jos dėka socialinę konkurenciją ir kai kuriems darbuotojams, kurie yra komandiruojami į kokią nors šalį, yra nebesuteikiamos tos teisės, kurios jums priklausytų. Ir tai reiškia, kad direktyvoje yra spragų. Mes bandome tas spragas užtaisyti ir norime užkirsti kelią, kad ši direktyva nebūtų naudojama socialiniai neteisingai konkurencijai skatinti. Nes e, pirmiausia nuo to nukenčia darbuotojai ir komandiruotieji, ir tie darbuotojai, į kurių šalį komandiruoti darbuotojai atvyksta. Darbuotojai šiaip turi būti socialiai apsaugoti. Tos direktyvos tikslas toks ir yra ir būtina padaryti viską, kad direktyvoje nebūtų paliktas spragų, dėl kurių darbuotojai netenka dalies savo socialinių teisių. Pavyzdžiui, pameistrei statybų sektoriuje yra dažnas komandiravimo pavyzdys. Jie sako, kad komandiruoti darbuotojai e, yra irgi nu, nukenčia visi, pavyzdžiui, kaip jau sakiau, pameistrės atėbų sektoriai, nukenčia ir tie, kurie yra komandiruoti į šalį, ir tie, kurie dirba, nes jie priversti dirbti už mažesnę kainą. Taigi darbo užmokestis irgi labai e, svarbus klausimas šiame kontekste. Svarbu, kad nebūtų iškraipamos taisyklės dėl minimalaus darbo užmokesčio, kad nebūtų slepiamas tikras darbo užmokestis. E, visa tai yra be abejo nesažininga konkurencija ir tai yra problema. Na, o laisvas paslaugų teikimas nieko bendro su darbuotojų komandiravimu neturi. Tai yra tik vienas iš aspektų. Čia mes kalbame apie galimybę įmonėms judėti. Įmonė gali mm, siūsti darbuotojus dirbti į kitą šalį laikinai. E, ir čia vėlgi nesumaišykim visko į vieną krūvą. Ir manau, kad e, turime iš karto e, išsikelti savo aiškius tikslus, kurių laikysimės diskusijos metu ir tas svarbiausias tikslas yra tinkamai apsaugoti darbuotojus. Ir čia manau, kad užkirsime kelią tai karikatūrai, kaip yra pristatoma ES, kad štai sakoma, kuriama bendra rinka ir tik tai yra svarbiausia, padedama turtingiesiems, o nekreipiamas dėmesys į tai, ko reikia darbuotojams. Ačiū, kolegė Regner. Dėkoju. Norėčiau papildyti tai, ką sakė kolegė Rozėlė. Ačiū ponui Kavada, kad paminėjo kelių transporto sektorių. Čia problemų daug susijusių su šiuo sektoriumi. E, mano šalis nėra kažkokia išimtis ir tos problemos mano šalyje šioje srityje yra taisyklė. Kelių transportas yra tas rytis, kur, pavyzdžiui, e, transportuotojas būstinę savo įsteigs Austrijoje. Ir jam dar patogiau yra įkurti laikino įdarbinimo įmonę dar kitoje šalyje, kur jis samdysis vairuotojus, kuri pagal materialėje teisę būtų susiję su e, būstinė įmonės Austrijoje. E, juridiškai vertinant, tie žmonės e, yra dirbantis Austrijoje, bet darbo sutartis yra sudaryta taip, lyg jie teiktų paslaugas tik Austrijoje, sako kalbėtoja. Direktyva neturėtų palikti galimybės tokiam piknaudžiavimui. Kai komandiruoti darbuotojai šitie komandiruoti darbuotojai, tiksliau, yra netikri komandiruoti darbuotojai, tik tokiais vadinami. Tad, kaip jau sakiau, nereikia e, maišyti šios problematikos su laisvu judėjimu paslaugų. Ačiū. Jūs netiesiogiai parėmėte mano mintį. E, tas pats atlyginimas toje pačioje įmonėje visoje Europos Sąjungoje. Ir reaguodamas tai, ką sakė ponė Rosier, galiu pasakyti, kad iš dalies aš nesutinku, nes mes turėtume žiūrėti į tai platesnėme kontekste. E, prisiminkime keturias e, rinkos taisyklės. Ir tai, ką mes dabar svarstome, prieštarautų galimybėj kitų šalių įmonėms konkuruoti dėl atlyginimų. Tai tarsi prieštarautų teisiai e, pakliūti į kitų šalių rinką. Tai yra da, užkirstų kelią darbo, patekimui į darbo rinką. Ir taigi žiūrėkime iš platesnio požio tą e, tašką. Tai ar komisijos atstovai norėtų pasakyti? Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu prancūziškai jums leidus. Ačiū, kad suteikėte man žodį ir Norėčiau pirmiausia e, nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimo projektą. Jis, man atrodo, yra puikiai subalansuotas, nepernelyg ilgas ir aš norėčiau pasakyti, tikrai yra nelengva pasiekti tokio dalyko. Pasakysiu keletą pastabų, ne, tik, ne, ne dėl pakeitimų, nes tai nėra mano vaidmuo čia. Tiesiog norėčiau galbūt papildyti jūsų diskusiją. Pirma pastaba būtų tokia. Yra tokių pakeitimų, kuriuos pasiūlė pranešėjas arba komiteto nariai, kur siekiama geresnio juridinio aiškumo tam tekstui, kurį pateikė Europos komisija. Mes tai vertiname pozityviai, nes mes norime tokio teksto, kuris būtų nesunkiai taikomas, nesunkiai kontroliuojamas tas taikymas, kad būtų. Ir čia be abejo galimi pakeitimai norint užtikrinti geresnį juridinį saugumą ir aiškumą. Tai yra žingsnis teisinga linkme. Vienas iš komisijos svarbesnių dalykų e, tas minimalus darbo užmokestis irgi yra e, žingsnis didesnio teisinio aiškumo linkme. Minimalus darbo užmokestis Ir minimalus darbo užmokesčio procentas irgi yra tie dalykai, kurie turi būti tinkamai išaiškinti. Sunku išsiaiškinti kol kas, kas, ką tai reiškia kiekvienoje valstybėje narėje. Kai kurios valstybės narės e, direktyvą perkelė teoriškai savo teisiną taip, bet matome, kad praktiškai tas taikymas dar tebėra sudėtingas. Jeigu kalbėsime apie darbo užmokestį, man atrodo, tai jau yra teisingas žingsnis. Ir čia pakeitimus siūlo pranešėjas ir, ir kiti komiteto nariai. Ir tai yra, sakyčiau, konstruktyvūs siūlymai. Galėtume juos vertinti pozityviai. Priešingai negu, paminėjo, tabu, negu paminėta buvo čia, norėčiau pasakyti, kad komisija nesiūlo komandiravimo ribojimo. Mūsų siūlyme nėra pasiūlyta riboti komandiravimą iki 24 mėnesių. Tikrai Europos komisijos siūlyme tokių ribų nėra numatyta. Komandiravimas gali trukti tiek, kiek jis reikalingas konkrečiam darbui padaryti. Tai gali būti ir 26 mėnesiai, ir 3 metai, tiek, kiek trunka kontraktas, kurį turi darbuotojas. Aišku, komisija sako, kad komandiravimas turi vykti pagal komandiravimo taisyklės. Ir jeigu jis trunka ilgiau negu 24 mėnesius, atsiranda tam tikras santykis su vietos darbo rinka ir tuomet galime sakyti, kad tuo laikotarpiu priimančioji valstybė tampa ta šalimi, kur darbuotojas dirba nuolatos. E, egzistuoja tuo atveju e, tai ta taisyklė, kai darbuotojui taikoma tos šalies, kurioje jis dirba darbo teisės nuostatos. Bet šiaip e, dar komandiravimo yra taikomos numatytos komandiravimo taisyklės, jeigu komandiravimas trunka mažiau negu 24 mėnesius. Bet net jeigu darbuotojas turi likti kitoje šalyje ilgiau, jis vis tiek yra komandiruotas darbuotojas. Mes negalime riboti paslaugų teikimų, ribodami komandiravimo laiką. Negalim to daryti. Mes tiesiog leidžiame komandiruotėms darbuotojams dirbti ir tuomet tai sakome, kad taisyklės turi keistis, jeigu tas komandiravimas tęsiasi šiek tiek ilgiau negu numatyta tam tikra trukmė. Turiu dar porą pastabų ir apibendrinsiu. Dėl skaidrumo apie tai kalbėjo kai kurie Europos parlamento nariai, akivaizdu, kad skaidrumas yra esminis dalykas paslaugų teikėjui, kuris atvyksta į kitą valstybę narę kur ne, ne visas taisyklės galbūt gerai žino, darbuotojams irgi svarbu žinoti, kokiomis sąlygomis jie dirbs tam tikrą laikotarpį. Tai taip pat svarbu darbo inspekcijoms, e, tikrinančioms institucijoms ir panašiai. 2014 metais, kaip žinia, jau buvo priimti sprendimai, e, kai buvo nuspręsta supaprastinti e, tikrinimus. Konkrečiame straipsnėje yra pasakyta, kokios turi būti taisyklės e, taikomos komandiruotėms darbuotojams. Turi būti e, E, taikomos pirmiausia kolektyvinių dėrybų taisyklės. Tai yra penktasis straipsnis ir Europos komisija labai pozityviai vertina visus pakeitimus, kurių tikslas yra dar labiau pagerinti skaidrumą. Kad darbuotojai žinotų darbo sąlygas atskirose šalyse. Tai yra e, tam tikra veikla, kad didesnis krūvis tenka priimančiai šaliai Tačiau tuo pat metu ir įmonės, kurios veikia sąžiningai ir kurios nori teisingai e, taisyklės pritaikyti, jos turi geresnės galimybės tai padaryti, o darbuotojai irgi tuo būdu geriau žino, pagal kokias taisyklės gyvens ir dirbs. 2014 metų direktyva dabar. Europos komisijos tikslas e, kurį turite dabar ant stalo, nebuvo pagerinti taisyklių taikymo sąlygas. Tai buvo padaryta 2014 metais, yra speciali direktyva, kurios tikslas būtent buvo toks - pagerinti direktyvos taikymo sąlygas. Kaip žinia, direktyvą įgyvendinti buvo vėluojama, o dabar turime pasižiūrėti, ar tos taisyklės, kurios išdėstytos direktyvoje, yra tinkamai pritaikytos ar ne. Kai kurie pakeitimai, kurie yra nukreipti būtent šitą linkmę, galbūt galėtų leisti manyti, kad 2014 metų direktyvos nuostatos yra taikomos nepakankamai gerai. Bet aš dabar siūlyčiau galbūt susitelkti prie šio teksto dėl e, taisyklių taikomų komandiruotėms darbuotojams. Tiek norėjau šiandien pasakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, Labai ačiū. Dar norėčiau pateikti vieną klausimą pranešėjui dėl tvarkaraščio. Mano užrašuose pažymėta, kad 30 gegužės turėtume tvirtinti komitete pranešimą, tačiau numatyta galimybė nukelti šį klausimą iki birželio 20-osios. Ar ponas Kavada e, vis tik galvoja apie gegužės 30 dieną? Šiandien negaliu jums atsakyti, savaitės pabaigoje atsakymą turėčiau pateikti. Na ir kadangi man jau buvo suteiktas žodis, noriu padėkoti kolegoms Profesinė atmosfera iš tikrųjų labai įdomi dirbančiame komitete, pats siūlymas yra uh, puikus, sakyčiau, adekvatus, paremtas realistinių pagrindų, tad noriu padėkoti kolegoms. Ir kadangi paprastai verta pajokauti, nes jeigu situacija sudėtinga, norėčiau pasakyti, kad štai jūsų sutarimas su ponia Wagner mane tiesiog labai sujaudino, net ašarą nubraukiau pirmą kartą per visą laiką. Ačiū. Uh, so we... Dėkuoju. Uh, dabar tęsime darbą, grįšime uh, prie 12 klausimo interneto platformos ir bendroji skaitmenė rinka. Pasisakys ponė Le Grip, kuri yra panašiai. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, pana pirmininkė. Mes e, iš tikrųjų šį ryt kalbėjomės, diskutavome apie pakeitimus dėl e, interneto platformos ir bendros skaitmeninės rinkos. Tai yra mano nuomonės e, projektas, ITRE ir IMKO komitetai yra kompetentingi turinio požiūrių Čia 81 pakeitimas buvo pateiktas dėl mano nuomonės projekto. Tai yra netaip jau mažai. Jo labiau, kad e, aš ir pati prisidėjau prie to skaičiaus, nes e, aš e, apie 15 pakeitimų pateikiau, siekdama patikslinti kai kurios aspektus ir patobulinti pradinį nuomonės projekto tekstą, kurį pateikė prieš kelias savaitės. Šešėliniai pranešė ir kiti kolegos, taip pat pateikė pakeitimų, dėkoju jiems, jie apima daug įvairių aspektų, visi pakeitimai yra įdomus. Ir grįžtu dar prie mūsų šio ryto diskusijos. Aš e, paminėsiu dabar keletą esminių temų, kurios labiausiai matomos tuose pakeitimuose. Ir tai yra pakeitimai dėl interneto platformos bendros skaitmeninės rinkos, kaip sakiau, ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tokius aspektus, dėl kurių buvo pateikta daug daugiausiai pateikimų, tai yra platformos apibrėžimas ir teisinės sistemos sukūrimas tai platformai. Toliau e, svarbus aspektas yra platformos atsakomybės aspektas, intelektinė nusavybė. Taip pat čia e, jūri komitete yra svarbus klausimas visiems mums. Toliau e, kova su e, nepriimtinu turiniu, žalingu turiniu. E, Kita tema - platformos santykiai su prekybos partneriais, business to business, verslas verslui ir e, algoritmų skaidrumo klausimas. Taip pat yra vienas iš esminių aspektų. Čia aš dabar nevardinsiu absoliučiai visų pakeitimų. Yra aišku, jog e, platformos apibrėžimas, veiklos, veiklų įvairovė ir teisinės sistemos sukūrimas yra patys pagrindiniai aspektai. Yra daug pakeitimų, kaip sakiau, šitais aspektais. Mes bandysime suartinti kolegų požiūrius, kadangi dabar nuomonės labai skiriasi, daug kas prašo įvairių šitų aspektų patikslinimo, patikslinimo, pavyzdžiui, platformos apibrėžimo platformos atsakomybės e, e, aspektas yra labai svarbus klausimas. 81 pakeitimas ir e, daug kolegų taip pat nori, kad atsakomybės aspektas, internete veikiančių platformų atsakomybės aspektas būtų pat patikslintas. Aš džiaugiuosi, kad čia išsikristalizuoja tam, tik, tam tikros kryptis tų pakeitimų, tai yra ir platformos atsakom, pačios kaip tokios apibrėžimas ir atsakomybės e, apibrėžimas. Ir matant tas bendras pakeitimų kryptis, tai aš džiaugiuosi, kad daug kolegų akcentuoja e, lygybės aspektą ir uh, skaidrumo aspektą platformų veikiančių internete kontekste, toliau e, intelektinės nusavybės teisės, čia taip pat yra pakankamai daug pakeitimų, kurie taip pat rodo tam tikrą kryptį. Aš taip pat bandžiau akcentuoti šį aspektą ir savo pakeitimuose. Ir Tuo taip pat yra reaguojama ir į kitas diskusijas kitais teisėkuros klausimais. Pavyzdžiui, e, mes diskutuojam apie AFOSOK vadinamąją direktyvą, bet šiaip ar taip aš manau, kad e, mums pavyks suvienodinti požiūrius prie tam tikros konvergencijos ir užtikrinti intelektinės nusavybės teisų laikymosi skaitmeninėse platformose. Daug įdomių pakeitimų. Aišku, visi tie pakeitimai galbūt nepateks į kompromisinius e, pasiūlymus, bet e, labai svarbu, kad mūsų komitetas, kuris pateiks savo nuomonę kitiems e, komitetams, laikytųsi tam, tik, tam tikros nuseklios ir realistiškos pozicijos Manau, kad e, tai labai svarbu mums ir turime tam gerą pagrindą. Aš e, bendradarbiauju su šešėliniais pranešėjais šiuo etapu. Pone pirmininkė, aš nesu dar paskelbus e, posėdžio šešėliniams pranešėjams. Kol kas dar nėra labai rimtų problemų iškilusių šiuo etapu ir kol kas e, mūsų komandos konsultuojasi ir bendrauja daugiau raštu, bet gana greitai mes e, surinksime susitikimą, kad aptartume visą tai žodžiu, tad formalų šešėlinių pranešėjų posėdį, aišku, surenksim kažkada vėliau, bet kol kas man atrodo, jog e, viskas vyksta pagal tvarkaraštį ir turbūt galėsime gegužės trečią dieną balsuoti šituo klausimu, tai kol kas tiek būtų. Tikiuosi, kad pakankamai aiškiai išdėščiau visus šitos dalykus, o dabar labai atidžiai klausysiuos kolegų pasisakymą ir atsakysiu jų klausimus, jeigu jų bus. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Koferatė. Dėkuoju. Dėkuoju kolegiai Legrip už atliktą darbą. Manau, kad e, jos atliktas darbas yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Jis taip pat sakė, jog yra pasirengusi toliau tęsti darbą ir laikytis numatyto grafiko. Aš manau, kad e, visos sąlygos yra užtikrinamos. Ir aš nemanau, kad čia būtų iškylę kažkokių nenugalimų sunkumų. Aš e, paminėsiu kai kuriuos aspektus, kurie yra svarbus mano politiniai šeimai. Mes pateikėme pakeitimų. Konstanca pakomentavo kai kuriuos iš jų. Pirma jų grupė e, susijusi su apibrieštimis ir atsakomybė. Tai yra svarbus dalykai ir labai svarbu apsaugoti vartotojus ir darbuotojus. Ir šitie aspektai svarbus taip pat ir platformos apibrieštyje. Taip pat e, svarbu numatyti tose standartuose, kuriuos fiksuosime tekste, e, atsakomybės aspektus. Toliau dėl algoritmų e, naudojimo čia turėtų būti numatyta galimybė apibrėžti valstybių narių E, veiksmus, pavyzdžiui, ištaisant klaidas ir vengiant diskriminavimo. Labai jautrus klausimas yra asmens duomenų apsauga. Yra čia jau tam, tam, tam tikrų reikalavimų, taip pat privatumo e, reglamentas mes aptarėme e, įvairias skirtingas temas, tačiau šitie dalykai yra šiuose kontekstuose svarbus. Ir asmens domenų klausimui turime suteikti tinkamą svarbą. Toliau e, darbuotojų darbo sąlygos. Platformos turi dviejopą, dviejopas pasiekmes. Yra kūriamas darbo vietos, tačiau tuo pačiu yra naikinamos egzistuojančios darbo vietos. Mes nenorime turėti, e, mes nenorime, kad mūsų pozicija būtų ne, neįgiama, bet kinta darbo rinka ir dabar dirbantis darbuotojai perina nuo vienos veiklos tipo prie kitos ir jų darbo pobūdis su laiku keičiasi, bet šitie dalykai turi būti taip pat tinkamai apibriežti. Reikia, kad darbuotojams ir kad kalbant apie darbuotojus ir platformas, mes turėtume čia akcentuoti kolektyvinės sutartis. Taip pat ir turime čia taip pat kalbėti apie darbo rinkos pobūdžio kitimą ir e, taip pat akcentuoti darbuotojų teisių apsaugos nebuvimo kai kurios aspektus. Toliau e, apmokestinimas. Reikia užtikrinti, kad e, apmokestinimas būtų vienodas tiek offline, tiek online paslaugoms. Ir visoms įmonėms. Labai svarbu, kad visos įmonės mokėtų mokesčius ten, tose valstybėse narise, kur gauna pelną. Ir čia turėtume vengti tokių neigiamų reiškinių, kuriuos, pavyzdžiui, nagrinėja specialūs komitetai skirti Panamos dokumentams ar, e, ar, ar, ar kaip mokesčių specialioms problemams. Nes matome, kad mokesčių sistemos yra dabar konkurencijos tarp valstybių narių pretekstas. Ir kitas dalykas, kuris taip pat svarbus, yra pažeidžiamų asmenų apsauga ir ypač vaikų apsauga šiame kontekste, nes čia iškyla be galo dėlės rizikos faktorių, kai kuriuose sritise visiškai nėra jokios kontrolės ir kai kur e, yra konstatuojama kad yra e, daug seksizmo, e, rasizmo apraiškų, rasizmo skatinimo ir panašiai, todėl turime e, galvoti apie pačius tinkamiausius šių problemų sprendimus. Tad kol kas tiek ir tikiuosi, kad toliau galėsime dirbti sklandžiai ir greitai. Ir e, tikimės, kad e, galėsime aptarti su pranešėja mums rūpimus klausimus. Pone Reding. Thank you very much. Um... Labai ačiū. Laukiame kompromisinių pakeitimų, nes e, laiko turime gana nedaug. Manau, jog svarbu yra šiuo klausimu uh, E, dirbant nepamiršti, kad yra jau teisės aktų ir vis tik tai valstybės narės nėra, nepakankamai gerai gyvendina e, juos ir daug problemų, kurios yra matomos, gali būti ir siemos su tuo, kad ne vienodai gyvendami teisės aktai ir komisija galbūt galėtų kai ką pat patikslinti. Pirmiausiai dėl tarpininko atsakomybės e, sistemos dabartinės. Tai e, nepaprastai svarbu teisiniam aiškumui apsaugant pagrindinės teisės. Mūsų nuomonė būtų naudinga, jeigu komisija pateiktų pasiūlymą e, dėl taip vadinamo notice in action režimo. Neaišku kol kas, ko tikimasi iš platformos šiuo atveju. Uh, Ir teisės akto gyvendinimas yra, kaip sakiau, sritis, kuria daug problemų. Platformos jau dabar turi e, išimti neteisėtą turinį, kai apie tai sužinoma, tačiau praktiškai taip nėra kartais padaroma. E, E, pavyzdys, e, Facebook'ui užtrunka savaitę, kol sureaguoja į prašymą išimti nelegalų turinį. Ir e, taigi pirmiausia, reikia kalbėti apie tai, kaip dabartinius teisės aktus įgyvendinti, o nesiūlyti naujus. Mes manome, jog labai svarbu išlaikyti tarpininko atsakomybės e, režimą pagal elektroninės priekybos direktyvą ir taip pat išlaikyti naujus e, pasiūlymus dėl šeimo turinio gavus pranešimą. Reikia, kad vienodai taisyklės būtų taikomos visoje Europos Sąjungoje. Mes manome, kad tam, kad pranešimas būtų naudingas, būtų kažkokios naudos, turime būtent į tokius dalykus žiūrėti, o komisija turėtų uh, E, ateityje pateikti naujus pasiūlymus, bet nebandytų atsakinėti į klausimus, kurie jau sprendžiami teisėkros pasiūlymais. Ir e, daug pareiškimų apie audiovizualinių paslaugų direktyvą, elektroninę e, prekybą, autorių teisės, bet reikia komisijai, e, mums galvoti apie būsimas komisijos iniciatyvas ir pasakyti, ko mes iš to tikimės. Jeigu mes galėsime tą užtikrinti ir pasižiūrėsime į elektroninės prekybos e, struktūrą, tai galbūt mes gali, galėsime papildyti savo pranešimą geromis iniciatyvomis ir tokiu būdu galėsime jam pritarti. Ar komisija norėtų pasakyti? Labai ačiū. Aš esu iš Connect generalinio direktorato, mano kolegė yra iš augimo direktorato. Šis klausimas tikrai yra labai įdomus ir matėme, kad ir jums tai aktualu, nes pateikta labai daug pakeitimų. Noriu pasakyti, kad komunikatas dėl platformų yra tikrai. E, atitinkantis požiūrį, kuris pasako už inovacijas, už platformas, tai naudinga turi būti ekonomikai, visuomeniai, e, palengvinti prieigą prie turinio rinkų ir panašiai. Ponas Koferatis minėjo darbo vietas, bet reikia kalbėti ne tik apie darbo vietas e, elektroninėje ekonomikoje, bet ir realioje ekonomikoje. Tūkstančiai e, smulkaus verslo įmonių, MVI E, naudojasi tuo, bet ir eiliniai žmonės tuo naudojasi. Ir dabar esant ekonomikos e, nuosmukį matome, kad naudojasi MVI E, platformos, pavyzdžiui, eksportuoti, e, norėdamos savo e, paslaugas į trečiasias šalis. Mes turime galvoti apie skaitmenizavimą ekonomikos ir reikia taip pat sveikos aplinkos, kuri būtų gera visuomeniai, verslo vartotojams, žmonėms ir mes to norime. E, po komunikato bus pateikta pasiūlymas, aišku, suprantame, kad yra neišspręstų problemų, kurias reikės spręsti, bet reikia kryptingai dirbti, naudoti informaciją ir technologinio neutralumo principą. Taip pat mes turime pateikti teisėkros pasiūlymus tik tuo met, kai esame tikri, kad to reikia, kad to reikia vartotojams ir verslui, kad jie išloštų iš tų platformų ir reikia mums taip pat uh, europinių platformų, o tam reikia e, teisėkuros aplinkos, kad Europos platformos galėtų pradėti veikti, plėstis ir mes norime, kad skaitmeninė e, rinka veiktų deramai. Ir kartais mes e, matome, kad kartais reikia, kad ir nedidelio ES impulso postumio, kad būtų galima sustiprinti E, valstybių narių veiksmus, bet jeigu jos vienos veiks, tai priemonės bus, gali būti nenaudingos ir neproporcingos. Mes turime užtikrinti teisingumą ir, kaip sakė kolegė Raider, e, mes turime e, galvoti, kaip papildyti egzistuojančią sistemą ir turime kalbėti apie konkrečius dalykus ir platformas, o atsakomybės režimas yra atskiras klausimas. Aš galiu dar kartą pasakyti, kad mes laikomės linijos, jog elektroninės prekios direktyvos reikia, mes neįsivaizduojame, kad būtų peržiūrėta ta direktyva, bet mes žiūrime visą sistemą apskritai ir galvojame, ar reikia kažkokių kitų priemonių, įskaitant uh, E, teisėkuros e, pasiūlymų e, ir komisija pateiks komunikatą dėl skaitmeninės rinkos ir ar, pavyzdžiui, sistema dabartinė veikia, ar platformose, ar reikia kažkokių savireguliavimo priemonių ir panašiai. Mes turime su užtikrinti pusiausvę tarp e, skirtingų interesų. Mums aktualu teisiniai dalykai, tai akivaizdu, bet mes turime taip pat užtikrinti, kad pernelyg e, daž, greitai nebūtų išimamas teisėtas turinys nes kartais siūloma priimti teisės aktus, kurios leistų platformoms veikti kaip teisėjams ir e, kurios, pavyzdžiui, išimtų turinį pernelyg greitai, bijodamos e, baudų ar bausmių. Bet e, kartais trūksta gal kontrolės ir atsvaros principo. Reikia visų visuomenės priežiūros e, dėl to, ką mes matome ar ko nematome internete. Ir turime užtikrinti, aišku, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, žodžio e, laisvė, kad būtų užtikrinta. Taigi tai yra ganėtinai delikati tema ir nereikėtų pulti iškart prie išvadų, neišnagrinėjus visko e, platforma verslui, verslas verslui. Mes esame jau toli pažengę, atliekami tyrimai ir matome, jog daug e, verslo, ypač smulkaus, vis labiau priklausomi nuo platformų. Kalbu apie įvairias platformas, ne tik tai rinkos platformas, jos priklausomos dėl savo veiklos. Ir mes vis dažniau matome, kad kartais kyla praktinių problemų smulkiems veslinkams nes e, dabartinės taisyklės neleidžia jiems sustelkti ties savo pagrindinę veiklą. Taigi yra klausimų, pavyzdžiui, dėl vartojimo sąlygų vienašališkų pokyčių ar e, nepranešus, kai išbraukiamos įmonės ar produktai dėl paieškos algoritmų ar dėl klausimų susijusių su duomenimis. Jūs tą minėjote ir apskritai dažnai trūksta skaidrumo tose srityse, kurias minėjau. Ir dar vienas dalykas, dažnai trūksta galimybių e, pateikti skundus. Jeigu, pavyzdžiui, tu esi smulkaus verslo atstovas ir susituri su problemais, kaip jas išspręsti? Ar yra koks nors mechanizmas, kuris leistų tau ieškoti e, išeities? Mes dabar dirbame tikrai labai smarkiai, kad kitą mėnesį parengtume neblogą dokumentą, kuris daug ką paaiškintų apie mūsų siekius, kryptį ir e, manau, kad galėsime ateityje pratesti diskusijas komitete šio klausimu. Dėkuoju. Dėl tvarkaraščio noriu paklausti pranešėjas. Komitete numatyta balsuoti gegužės mėnesį kurią dieną jūs manote galėtume tą padaryti? Jeigu neklystu, vienas posėdis vyks gegužės pradžioje, kitas pabaigoje. Trečią, ketvirtą, 28, 29. Pone pirmininkė, aš kol kas labiau galvojau apie tą neįmanomą balsavimą gegužės mėnesį ir aš tų smulkesnių aspektų susijusių tvarkarašių nepasitikrinau. Na, bet pasakysiu šiek tiek vėliau pasitarusiu su šešėliniais pranešėjais, kas ir kaip. Pabandysiu padaryti tai, tai kuo greičiau ir aš manau, kad gegužės pradžioj arba gegužės pabaigoje galbūt būtų galima prie šitų dalykų grįžti. Na, pasižiūrėsiu, kaip viskas atrodo, tar, pagal tarbūt tvarkaraštį ir tarp pasitarsim su šešėliniais pranešėjais ir jums duosim žinią. Okay. Uh, okay, I'm informed that in order to, to match the... Aš e, mm, noriu pasakyti, mes turime pristarinti prie IMKO tvarkarašio, tai tada antroji sesija gerai. Būtent dėl to aš ir buvau numačiusi, jog dirbti reikia gana greitai, nes mūsų nuomonės laukia kolegos ir aš manau, kad e, yra iš tikrųjų logiška gegužės trečios dienos datą užfiksuoti. Ar galėčiau labai trumpai atsakyti kolegoms? Regis, ne, neturim laiką. Nu, Norėčiau tik pasakyti kolegai Koferatį, jog suprantu tai, apie ką jis pirmiausia kalbėjo, ką pabrėžė. Ir mes, aišku, labai detaliai išnagrinėsim 70-ąjį pakeitimą dėl pažeidžiamos menų apsaugos, dėl vaikų ypatingai apsaugos, 76-as pakeitimas jo pateiktas yra dėl mokesčių klausimų, nors tai ir nėra mūsų komiteto kompetencijos rytis, bet tai yra tas pakeitimas, kuris yra įdomus, 48-as pakeitimas. Vėlgi, ponas Koferatį išreiškė susirūpinimą dėl darbo sąlygų, e, kurias turi patirti darbuotojai. 48 pakeitimas yra susijęs su darbuotojų darbo sąlygomis ir nusipelno visą pusę mūsų dėmesio, kaip ir 66 ir 67 pakeitimai, kur labiau kalbama apie algoritmų skaidrumą ir duomenų apsaugą. Pone Reda irgi pasakė įdomių dalykų, komisijos atstovai patvirtino, kad e, nėra kol kas e, siekio ribotos atsakomybės režimą pakeisti, kuris numatytas direktyvoje, prekybos direktyvoje. Bet vėlgi turėtume grįžti prie 14 straipsnių, prie, 12, prie direktyvos 12-15 straipsnių, kur kalbam apie tą ribotą atsakomybę. Taigi Diskusija vyksta tikrai labai detaliai. Ir kaip tik kalbam apie autorių teisų direktyvų peržiūrą. 13 versus 14 straipsniai gali būti įdomus, juos dar turim panagrinėti. Tad štai, atliekame tokį žvalgomą į darbą ir dirbsime kartu su įtrė, teiksime siūlymus, kad tos ribotos atsakomybės režimas būtų papildytas. Dabar jis elektroninės priekybos direktyvoje yra numatytas. 2000 metų tai yra direktyva. Na ir nebenorėčiau užimti daugiau pasisakymo laiko, tiesiog susisieksime dėl būsimųjų darbų. Ačiū. Dėkuoju. Toliau. Keturioliktasis punktas. Tai yra tarp institucinio sutarimo dėl geresnės teisėkuros aiškinimas ir įgyvendinimas. Ataskaitas teikimas komitetui. Yra du pranešėjai, aš ir ponas Korbetas, konstitucinių reikalų komiteto narys. Aš norėčiau informuoti Jūs, kad kovo 27 dieną e, darbo grupė surengė e, septintai sustikimą, keitėmės nuomonėmis apie supaprastinimą ir ponas Norbertas Zakštetė, kuris vadovauja šiuo metu skyriui laikinai dėl teisė, atitinkamo teisėkuros priemonėms. Komisijos generalinėme sekretarėte buvo atvykęs taip pat ponė Kaufman, kuri yra pranešė dėl refit mūsų komitete. Ji pakalbėjo apie tai, kas e, yra padaryta rengiant refit pranešimą, paminėjo aštuonis dalykus, e, kurie susijęs su tam tikrais veiksmais komisijos. Nuo e, pernai Liepos 20 dienos. Konkrečiai buvo kalbama apie teisės aktų kokybę kuri yra svarbesnis dalykas už kiekybę. Buvo pasakyta taip pat, kad supaprastinimas neturėtų neigiamai paveikti socialinio ir aplinkos standartų ir galiausiai laipsniško atsisakymo nuostatos teisės aktuose gali būti rašytos e, pagal dvi sąlygas. Pirmiausia, e, teisės aktai e, turi, gali numatyti laikotarpį baigties ir e, peržiūros nuostatos gali būti numatytos, jeigu reikia. Dėl supaprastinimo e, ir socialinio dialogo, supaprastinimas neturėtų pakengti socialinių partnerių vaidmeniui. Penktas dalykas - teisėkros projektai. Turėtų būti aiškus tarimas tarp institucijų šiuo klausimu. Šeštasis klausimas e, bandymai ar poveikio vertinimai neturėtų pakenkti darbuotojų teisėms ir MVI e, turi būti numatyta e, tokia pat apsauga jų darbuotojams kaip ir didelių įmonių darbuotojams toliau pertekliniai e, reikalavimai e, nereikalinga perteklinė administracinė e, našta. Tai gali kartais būti siejama su pertekliniais reikalavimais, bet valstybės narės taip pat kartais nori pagerinti socialinius aplinkos savo standartus, dėl kurių starta ES lygmenių. Ir dar vienas dalykas, jeigu atsimamas teisėkuros pasiūlymas, jeigu komisija tą daro, o Europos parlamentas jau yra išsakęs savo nuomonę, tai į tą poziciją reikia atsižvelgti komisijai. Ponas Zakštėte e, kalbėjo apie tai, kad Europos komisija yra pasiryžusi mažinti reglamentavimo naštą per FIT programą. Ir tai reiškia, kad ES teisės aktai yra vertinami, kad būtų įsitikinta, jog tikrai jie atitinka tikslą ir kad veiksmingiausiai galima pasiekti tikslų juos naudojant dėl perteklinių reikalavimų. Vienas iš didžiausių trukdinių, jo nuomonė yra tai, kad kartais nėra aiškių apibrėžimų, apibrėžčių. Dėl kiekybinės kokybinės informacijos jis akcentavo, kad e, informacija ir viena ir kita yra e, labai svarbi, vienodai svarbi, bet kokybinių duomenų sunku yra juos surinkti iš valstybių narių. Dėl Envi komiteto ponė Valeno minėjo, kad kiekybiniai aplinkos saugos elementai turėtų būti vienodai vertinami kaip ir e, e, kiekybiniai ir socialiniai ekonominiai veiksniai. Dėl visuomenės veikatos dalykų sunku tai kiekybiškai įvertinti ir būtų kur kas geriau, jeigu būtų mm, e, įdėktas principas, pagal kurį ir kokybės aspektai būtų vertinami. Ir galbūt ponia Kaufman norėtų dabar ką nors pasakyti papildomai, ne, atrodo taip nėra. Manau, kad galime e, sakyti, jog šis klausimas išnagrinėtas, o toliau bendrai svarstysime 15 ir 16 darbo tvarkės punktus. Tai yra tam tikros priemonės susijusios su regos problemų negalio turinčiais asmenimis. Ir ponas Andersonas yra mūsų pranešėjas. Dėkoju. Uh, E, kalbam apie du pasiūlymus, kuriais siekime gyvendinti Marakešo sutartį ir užtikrinti galimybę akliems, e, e, neregiams ir regos negalio turintiems žmonėms lengvesnę prieigą užtikrinti prie knygų. Jeigu jūs dar negirdėjote anksčiau manęs kalbant apie tai, aš noriu pasakyti, kad šiandieną, kai yra kopijuojama knyga, forma, kuri leidžia tokiems asmenėms ją skaityti. Šiandieną yra labai sunku tokias kopijas perkelti iš vienos šalies į kitą, nes nacionalinės sienos e, sukuria kliūtis. Bet ir tokiu būdu e, žmonių su regėjimo negale galimybės skaityti knygas yra privuodos. Galima kalbėti apie e, knygų badą Aišku, daugiausiai tokių knygų yra turtingiausiose šalyse. 285 milijonai galimų skaitytojų vis tik gyvena neturtingose šalyse ir jie neturi galimybių įsigyti tų knygų. Marakešo sutartis siekia pagerinti prieigą prie tokių knygų tiek ES viduje, tiek ir kitose pasaulio dalyse. Ir dabar vyksta trišalės dėrybos e, dėl to, kaip įgyvendinti šį susitarimą. E, Direktyva, reglamentas yra siūlomi ir pirmąjį vyko pirmos trišalės dėrybos. Pasiekta pažangos dėl 20. Ir manau, kad techniniai darbuotojai tikrai puikiai padirbėjo. Vienas labai svarbus dalykas, kurį aš miniu šiandieną, yra tai, ką pavadinsime teisinę e, bazę teisės pagrindinės Europos teisingumų. Teisingumo teismas savo nuomonę dėl Marakešo sutarties pasakė, jog negalima naudoti e, straipsnio, 207 straipsnio kaip e, reglamento teisinio pagrindo. Taigi reikia rasti kitą teisinį pagrindą. Trišalėse darybose pateiktas pasiūlymas 114 straipsnį e, naudoti ir atrodo, kad e, viskas bus gerai. Tikiuosi, jog mūsų komitetas galės parengti nuomonę dėl teisinio pagrindo pakeitimo. Ta padarytume gegužės mėnesį per, antrąją, e, per antrąjį posėdį. Gegužės turėtume primti sprendimą. Yra, aišku, neišspręstų klausimų, svarbiausiasis yra susijęs su direktyvos 11 konstatuojamoje dalimi. Parlamento pozicija yra labai tvirta. Marakešo sutartis turi veikti praktiškai, ji turi užtikrinti daugiau galimybių e, neregiams ir regos negalėtojams žmonėms skaityti knygas. Nereikia kažkokių specialių taisyklių ar išimčių, e, dėl kurių sutarties nebūtų galima įgyvendinti. Mes turime pasinaudoti visomis toje sutartyje numatytomis galimybėmis. Aš esu optimistiškai nusiteikęs ir manau, kad rezultatas bus geras. On, to, but, uh... <laughs> Jeigu norite, aš galiu tęsti, bet gal jau ir pakaks. Nes nenorime jūsų versti daryti nieko. Aš džiaugiuosi, kad jūs taip optimistiškai nusiteikęs esate. Šiam klausimui tikrai reikia optimizmo, nes jau seniai dirbame šioje srityje, o rezultatų nelabai matyti. O reikia e, jų kaip galima greičiau. Ar kas nors nori pasisakyti? Ne, nematau, kad kas norėtų kalbėti. Ar komisija nori pasakyti? Ne, komisija taip pat nenori kalbėti. Tai reiškia, kad mes šį klausimą jau ir išnagrinėjome Septynioliktasis e, klausimas. E, reikia tik tai paminėti tam tikras nuomonės e, dėl subsidiarumo. Ir galiausiai noriu priminti Jums, jog bendras seminaras vyks Jūri ir Lybė komitetų dėl teisėjų ir praktikuojančių teisininkų mokymo. Jan 2Q2 pastate, e, salėje vyks e, šis seminaras šiandieną ir raginu jūs visus dalyvauti. Labai ačiū, kad dalyvaujate šio ryto sesijoje.